Euh, chers amis, est-ce que vous savez que vous pouvez utiliser les... les... Mėly e, kolegos, ar žinote, kad galite naudotis e, vertimo paslaugomis? Mėly kolegos, norėčiau pasveikinti visų mūsų vardu asociacijų, kurios e, jungia klišys Ubua gyventojus atstovus. E, jie atvyko supažindinti su e, Paryžiaus priemeščių padėtimi. Jūs žinote, kad regionų komiteto nariai lankėsi e, Prancūzijoje. Vizito tikslas buvo susipažinti su sanglaudos politikos įgyvendinimu kai kuriuose uh, miestuose, pažiūrėti į pavyzdžius, kaip vietos miestų bendruomenėse įgyvendinama ta sanglaudos politika. Į klišysį buvo nebuvom nuvykę ir todėl mums bus labai naudinga pasiklausyti jūsų, kad galėtume geriau suvokti, kaip jūs matote situaciją labiau atsilikusiuose miestų priemeščių rajonuose. Kaip žinote, mes dabar rengiame e, būsimus anglodos politikos darbo atverkę ir miestų plėtra iš tikrųjų darbo atverkėje yra vienas iš svarbesnių elementų. Todėl į jūsų apsilankymą čia mes žiūrime kaip į galimybę mums atsižvelgti į tai, ką jūs nuveikėte formuojant būsimąją sanglaudos ir regionų politiką. Nežinau, ar e, nenorėtų dabar pasakyti Madam Karima Dėlį. Pone pirmininkė. Šie jaunuoliai ir netokie jauni asmenys iš klišys su buvo parengė kreipimasi su reikalavimais mes kreipėmės į Europos komisijos pirmininką, poną Baroso. Ponas Baroso atsakė, kad dėl laiko trūkumo negali su jais susitikti. Dėkoju, ponė pirmininkė, kad skirėte mums laiko, kad teigiamai atsakėte į mūsų kreipimąsi. Labai džiaugiuosi, kad šie žmonės čia galės pasidalinti jų problemomis, taigi sveikinu juos atvykusius. Ačiū. Pone Sisė, jums žodis. Bonjour, déjà merci de nous. Labą dieną. Dėkojame, kad sutikote mus priimti. Mes raštu parengėme kreipimąsi į poną Baroso. Uh, Spalio 26 dieną Liberation e, laikraštyje pareikėme, parengėme šį atsišaukimą. Respublikos vyriausybė turi trumpą ateitį, bet ne mes. Pažadų buvo daug, jau seniai įvesta vos ne karinė padėtis. Praėjus penkeriems metams po reušių mes norime pasakyti, kad niekas nepasikeitė. Valstybė įsipareigojo priemeščiams maršalo planą parengti. Buvo pažadėta mobilizuoti visas ministerijas, kad mūsų mieste teisė būtų taikoma kaip kad ir kitur. Sporto bei pilietinės asociacijos šiandien kreipiasi į jūs būtent e, mūsų dėka šioje apleistoje teritorijoje skurdas bei smurtas toliau neplinta. Jeigu valstybė ir toliau mums atsisakys padėti, tai smurtas nugalės. Manome, kad yra ir kitas kelias pripažinimo bei pagarbos kelias. Reikia pripažinti bei gerbti mūsų kvartalo vyrus ir moteris. Reikia pripažinti, kokiuose, pripažinti mūsų gyvenamas vietas, vadinamosius getus, kur gimsta savita kultūra. Po tragedijos, po susidūrimo buvo daug pažadų. Pilietinė taika yra pernelyg brangi tam, kad ją paukotume egoistiškiams ir finansinės krizės tikslams. Būtent todėl kreipiamės į Europą. Europą per parlamentą ir per komisiją sugebėjo prisijimti savo atsakomybę bei užtikrinti teisingumą ir pagarbą asmeniui. Būtent kreipiamės į šią drąsę ir solidarę Europą prašome Europos komisijos pirmininko mus priimti, kad mes galėtume jam savo nuoskaudas ir planus pristatyti. Taip pat prašome regionės plėtros komiteto mus priimti. 2005 metų reušės neturėtų pasikartoti. Neturėtume abejingai užmerkti akių prieš aukas, kuriuom šiandien sukaktų 20 ir 22 metai. Dabar iš karto žodį perduosiu kolegoms, kurie pateiks klausimų. Labadiena, ponė pirmininkė, e, ponės ir ponai parlamentarai. Nuo 2005 metų, kaip kad ponė Sisė sakė, niekas priemeščiuose nepasikeitė. E, vyksta tiesiog getų formavimasis. Skurdas, teritorinės bei teritorinė bei socialinė neligybė vyrauja mūsų kvartaluose. Savivaldybės mūsų situacijoje atrodo kaip atgyvenęs etapas, tiksliau jų veikla. Ekonominė ir socialinė krizė tik tai pabrėžia mūsų problemas. Europos parama mūsų asociacijoms yra blokuojama valstybės lygmenių. Štai pavyzdžiui, Sevran mieste lėšos, Europos lėšos nepasiekia asociacijų, kurios organizuoja švietimo akcijas jaunimui. Reikėtų parengti Europos maršalo planą visiems priemeščiams. Reikėtų įtraukti į šią veiklą visus gyventojus ir taip tik tai galėtume įgyvendinti ES politiką. Manome, kad Europos institucijos galėtų imtis darbo tam, kad būtų į šias programas įtraukiami žmonės ir būtent nuo jų daug kas priklauso. Mūsų vaikams reikia užtikrinti ateitį. Ateitis yra susijusi su būstu, su komunaliniu mokesčių mažinimu. Lygiai taip pat reikėtų užtikrinti ir veiksmingą susisiekimo sistemą, viešojo transporto sistemą, tam, kad būtų e, prieinami, prieinamas kultūrinis gyvenimas, universitetai, darbo erdvės. Kokiomis priemonėmis galime pasiremti ES tam, kad būtų išspręstos mūsų problemos Prancūzijoje? Mes tikimės, kad šios pirmosios diskusijos bus vaisingos ir tikimės, kad e, visi sunkumai bent jau bus iš dalies išspręsti. Mes tikimės, kad ES imsis centrinio vaidmens ir padarys tai, ko nepavyko padaryti valstybei, valstybėms. Ačiū. Dabar žodis Samirui Abas. Bonjour. Labadiena. Aš esu dėstytojas, dirbu su pačiais jauniausiais, nuo 6 iki 10 metų pradinėje mokykloje vaikais dirbu ir štai jau 7 metus dirbu su vaikais nuo 16 iki 20 metų, tiksliau su paaugliais. Iš savo patirties galiu pasakyti štai ką. Uh, Prancūzijoje švietimo kokybė prastėja. Ir pagrindiniai dalykai reikalingi ekonominiam ir socialiniam vystimuisi kažkur tai prapuola. Būtent todėl nemažai jaunuolių meta mokslus, su, tik tai sulaukia 16 metų, nepaisant to, ar yra gavę kažkokį tai mokymos atestatą ar ne ir labai dažnai tie jų gauti pažymėjimai darbo rinkoje yra nevertinami arba tiesiog daug jaunimo palieka mokyklas, nebelanko mokyklų, negavę jokio pažymėjimo. Dabar pagrindinės kompetencijos - skaityti, rašyti ir suprasti. Labai gaila, bet dabartinė Prancūzijos švietimo sistema yra orientuota į kultūrą, į e, mažiau svarbius dalykus nuo pat, mažia, nuo pat jauniausių vaikų pradedant. Ir štai dabar 16-20 metų paaugliai nesupranta paprasčiausių dalykų. Ši situacija, šis reiškinys yra labai paplitęs. 150 tūkstančių vaikų ir paauglių nelanko mokyklos. Labai dažnai paaugliai dar prieš įsitraukdami į darbo rinką tampa bedarbiais arba dirba tokius darbus, kurie nesuteikia jokių garantijų. Taip atsiranda socialinė, ekonominė ir geografinė atskirtis. Labai svarbu, švietimo sistemą nuo pat pagrindų reformuoti. Pirmiausia, reikėtų pagrindus stiprinti, reikėtų švietimo pasiūlą plėsti, nes šiuo metu švietimo pasiūla netitinka darbo rinkos poreikių. Reikėtų skatinti e, tokias sritis, e, kurios kuria darbo vietas, pavyzdžiui, e, tai, kas yra susijęs su smulkiuoju verslu arba amatais. Dabar baigę 16 metų mokyklas, paaugliai turėtų turėti galimybę toliau tęsti mokslus. Labai dažnai tiesiog jiems nebelieka vietos e, mokymosi institucijose. Reikėtų pabandyti kurti tokią sistemą, kurioje būtų pasinaudota jų e, pilietiška energija. Taip pat reikėtų užbėgti už akių tokiems procesams, kai kad pavyzdžiui nebereikalingos tampa tam tikros darbo vietos, reikėtų orientuotis į modernes, žaliasias darbo vietas. Pedagoginė pasiūla bent jau šiuo metu Prancūzijoje nėra tinkama adekvati, ypač regionuose bei kaimo vietovėse. Dabar testinis mokymas. Labai daug asmenų vienu ar kitu gyvenimo momentu keičia darbą. Dažniausiai tai atsitinka 40 metų, maždaug. Ir labai dažnai suprantame, kad šie asmenys neturi jokių moder kompetencijų susijusių su moderniosiomis technologijomis. Pavyzdžiui, jie nesugeba netgi naudotis kompiuteriu ar parašyti elementaraus elektroninio laiško ir labai dažnai darbo rinkoje jie atsiranda, atsiduria be jokios galimybės įgyti naujų gebėjimų. Ir nereikėtų laukti to momento, kai tai bus suprasta, reikėtų anksčiau bandyti užbėgti tam už akių ir visoms amžiaus kategorijoms reikėtų šias priemonės taikyti, nes kiekviena karta yra labai glaudžiai susijusi su kitomis. Visą tai nėra sudėtinga įgyvendinti. Visam tam tiesiog reikėtų bendros globalios politikos visai šalies teritorijai taikomos. Prancūzijos švietimo strategijos pasimeta kažkur tai biurokratijos e, sraigtose. Ar dar kas nors norėtų ką nors pridurti? Taip, aš norėčiau sugrįžti prie darbo tvarkės, prie būsto klausimų ir urbanizacijos klausimų. Pirmiausia, norėčiau jūsų nekartoti Prancūzijos 70-metyje atliktos klaidos. 70-metyje 70 buvo manoma, kad urbanizmas tai yra tik tai būstas. Be būsto dar yra ir gyventojai. Manoma buvo, kad per būstą bus išspręstos visos priemeščių problemos. Ir prieš numatant būstą prieš statant, planuojant, reikėtų galvoti apie žmogų. Labai dažnai buvo tiesiog nepagalvojama apie jį. Žmogus asmuo turi būti urbanizmo ir būsto politikos centre, nes gyventi mieste, gyventi priemestėje ar kvartale nereiškia vien tik tai būti savo būste, juk dar yra laisvalaikis, transportas, susisiekimas. Taigi viešas, viešasis susisiekimas turėtų būti centrinis, e, svarbiausias klausimas statant, planuojant būstą. Štai, pavyzdžiui, yra tokių miestų, Paryžiaus priemeščių, kuriuose viešasis transportas nėra susijęs su tomis zonomis, kuriuose yra užim darbo vietos. labai elementarūs dalykai, tokie kaip darbo paieška, socialinių paslaugų prašymai ir panašiai. Visa tai turi būti susijęta transporto sistemomis. Mano minimas priemeštis Klišy Monfermei netgi labai ilgai laukia, kol galiausiai jame policijos komisariatas atsiras. Taigi, Nereikėtų pamiršti žmogaus visose, visose šiose diskusijose. Jeigu tai bus padaryta, jeigu žmogus bus pamirštamas, tai visos diskusijos bus tiesiog pasmerto šlugti. Kaip kad Prancūzijoje nutiko, nes štai tarkime 70-ame dešimtmetyje Prancūzijoje atsiprašau, 8-ame dešimtmetyje buvo tiesiog bandoma kažkur tai apgyvendinti darbininkus atvažiavusius gyventi į Prancūziją. Ir jeigu taip nebūtų padary, buvę padaryta, tai dabar nesusidurtume 2010 metais su tokiamis problemomis, kurias turime dabar. Labas vakaras, aš kalbėsiu trumpai, Elmizija. Aš esu e, asociacijų narys, e, prancūz... savivaldybės narys Po 2009 rinkimų, kur mes matėme labai didelį rinkėjų pasivumą, e, rinkimuose Europos parlamentą net 80 procentų nedalyvavo rinkimuose, iš tikrųjų galima m, tik tai apgailestauti dėl to, regionuose rinkimuose pan, matėme panašią situaciją. Ir kaip matome, koks biudžetas, pažiūrėjau, skirtas regioniai plėtrai, um, iš tikrųjų žmonės uh, gal mm, nemato, ką konkrečiai jiem duoda Europa. Šiandien. socialiniai teritoriniai Prancūzijos netolygumai koncentruoti būtent o, uh, mūsų o, uh, teritorijoje su buvo ir būtų galima panalizuoti iš tikrųjų kaip, kaip turint omenyje, kad iš mūsų regiono, iš mūsų vietovės patepti, patekti į Paryžių trunka virš valandos iki dviejų, tai maždaug tiek pat, kaip atvažiuoti iš Paryžiaus iki jūsų. Uh, Prancūzijoje yra tokių miestų, kurie iš tikrųjų yra labai um, tarsi pate, labai izoliuoti, patekę kažkur tai um, į, į atskiras izoliuotas vietas. Uh, iš kurių labai sunku užtikrinti susisiekimą ir ES finansavo, pavyzdžiui, um, jaunimui skirtas paslaugas, yra ir kitokių infrastruktūrų, kur buvo finansavimo iš Europos, tačiau kol kas yra labai sunku gauti pagalbą, pavyzdžiui, socia, e, e, sporto kultūros klausimams. Labai sudėtinga um, gauti tą finansavimą, dažnai užtrunka virš metų. Aš noriu padėkoti Jums už tai, kad mus pakvietėte čia. Iš tikrųjų labai svarbu, kad Jūs tarnaujate visai Europai ir labai svarbu, kad mokesčių mokėtojų pinigai padėtų mažinti netolygumus Europoje. Tai labai dažnai tie pinigai nukeliauja rytų Europai, tačiau yra net ir, pavyzdžiui, tokia Prancūzijoje vietovių, kurioms labai reikalinga ES pagalba. Bičiuliai, um, mano pasiūlė įdomių minčių, kaip būtų galima palyginti tos sunkumus, su kuriais yra susidurima įvairiose valstybėse, ypač didžiųjų miestų pakraščiuose, tose, tose vietovėse, kokie yra sunkumai, būtų labai įdomu jos palyginti. Noriu padėkoti Jums už tai, kad pakvietėt mus čia į šį sutikimą ir kalbant apie ateitį, apie biudžeto tvirtinimą ateičiai, pavyzdžiui, norėčiau paprašyti Jūsų būtent atkreipti dėmesį į mūsų problematiką, kaip kad mes susidurėme klišį su buo Tai regione, lygiai, vietovėje lygiai taip e, panašių sunkumų, aš manau, e, yra ir kitose vietovėse. Äh, Pane Krell, ačiū. Aš e, savo kolegų vardu noriu atsiprašyti, kad netiek daug žmonių pasiliko posėdžių salėje. E, mūsų susitikimas šiek tiek atsidėjo, keitėsi darbo tvarkė, Bet vis tiek esame dėkingi, kad atvykote, pateikėte mums šią informaciją. Pasakyčiau, kad e, nėra tai, ką jūs sakote, visiškai mums nauja. Ir ne vien tik tai Paryžiaus priemešiai, bet didžiųjų miestų kitose valstybėse priemešiai taip pat susiduria su tokiomis problemomis su integracijos problemomis. E, ten dažnai gyvena e, visuomenės e, ignoruojamos, marginalizuojamos žmonių grupės ir pasinaudodami sanglaudos politikos priemonėmis mes turime tuos sunkumus bandyti įveikti, integruoti jaunus žmonės į darbo rinką, pagerinti jų švietimo profesinio rengimo galimybės, e, sudarytiems galimybės e, burtis į asociacijas ir per ES fondus tokioms asociacijoms padėti. Mes iš šio parlamento buvome nuvykę į Paryžiaus priemeščius ir tiesą sakant matėme ir tam tikrų teigiamų pokyčių, turbūt galima būtų tą teigiamą patirtimį pasinaudoti. Ir jūsų regione Tad raginčiau jūs taip pat to nepamiršti. Iš tikrųjų, verta tai daryti ne tik tai tų žmonių, kurie konkrečiai jums rūpi labai, bet ir apskritai Europos integracijos labai. Aš taip pat manau, kad Europos integracija turi apimti visus visuomenės sudarančius piliečius. Ir e, mūsų diskusijoje turime, mano nuomonė, sustelti ties tvaria miestų plėtra. Esame pasiryžę taip ir daryti šiame parlamente. Čia sutarėme, kad uh, Sanglaudos politikai turi būti skiriamas specialus biudžetas, kad galima būtų įgyvendinti visus tuos projektus. Aš suprantu taip pat, kai jūs sakote, kad sunku yra gauti finansavimą. Mes e, darome viską, kas įmanoma, kad supaprastintume procedūras visokioms organizacijoms ir asociacijoms. Bet e, tikrai turėtume ir toliau palaikyti su jumis kontaktą E, tos problemas, su, kurio, su kuriomis susidurėte vietoje, nu, turi mums būti žinomos, bet aš taip pat raginčiau nesigriepti jėgos, smurto, to tikrai reikėtų vengti. Mes nenorėtume matyti tokių vaizdų, kaip kad prieš kurį laiką matėme per televiziją, reportažuose iš Paryžiaus, kitų priemiščių. Daugiau norėčiau matyti medžiagos apie mm, sėkmingus projektus, e, kurie finansuojami iš struktūrinių fondų. Pirmininkė, leistai ir man keletą žodžių pasakyti. Iš tikrųjų, atvykote į Europos parlamento komitetą, kuris uh, e, užsieima regionų politiką ir uh, miestų plėtrą. Uh, Ir kaip mano kolegė ką tik sakė, visa tai, apie ką jūs kalbate, iš esmės mums yra žinoma, bet e, taip pat ir kelia didžiulį susirūpinimą. Todėl mes esame dėkingi, kad atvykote, kad galėjome iš jūsų, iš pirmųjų lūpų išgirsti tą informaciją. Šiuo metu mes kaip tik diskutuojame apie sanglaudos politikos ateitį ir uh, būsimąją miestų plėtros darbo tvarkę sanglaudos politikoje. Tad visos tos problemos, e, kurios yra susijusios su e, fizinė atskirtimi, taip pat ir socialinė atskirtimi, e, turi labai rimtai atsispindėti ir būsimoje politikoje jos urbanizacijos e, matmenyje. Rytoj mes čia rengiame specialų klausimą, kur pasisakys ekspertai ir Europos komisijos atstovai, kur mes aptarsime padėti Europos miestuose ir miesteliuose. Ir žinoma, mes ir su jais pasidalinsime tuo, ką išgirdome iš jūsų. E, mes e, gruodžio mėnesį taip pat laukime atvykstant regioninės plėtros komisijos nario. Ir e, aš esu įsitikinusi, kad e, tai, ką jūs pasakėte, ką mes pamatėme patys būdami Prancūzijoje, e, bus naudinga. Dabar mes jau galėsime pasakyti, kad mes išgirdome iš pirmųjų lūpų tą susirūpinimą dėl kasdieniam gyvenime jūsų patiriamų problemų. Turiu taip pat pasakyti, kad svarstydami Europos komisijos e, pasiūlymus ateityje ir kai kalbame apie mm, e, miestų e, problemas ir vietos vystymasi ir e, svarstant apie tai, kas vyksta e, tuose e, miestuose, visa tai išliks e, ir komisijos dėmesio centre, o taip pat ir Europos parlamento dėmesio centre. Būtent todėl tas pasikeitimas nuomonėmis su jumis mums suteikia papildomų argumentų e, plėtojant e, sanglaudos politiką, kad ji geriau galėtų reaguoti į tas problemas. Aš apie tai kalbėsiu su komisaru Barnie, neužilgo sustiksiu taip pat ir su Ilde France. On, on Paryžiaus regiono vadovais. Na, o jūs aš norėčiau paskatinti išlikti aktyviems e, kaip asociacijai ir dirbti labai konstruktyviai, nes daug kas priklauso nuo jūsų entuzijazmo, jūsų pasiryžimo, ką nors daryti, vietoje keisti padėti ten, kur gyvenate. Iš tikrųjų, daug galima pasiekti, jeigu yra vietos bendruomenė, kuri nori žengti į priekį. Ir tada su nedidelė pagalba galite nemažai nuveikti. Bet e, jeigu atstumsite tai, ką nors ir labai nedaug, bet Europa gali jums pasiūlyti, tai tada vargu ar ko pasieksite. Taigi mes atsižvelgsime savo ateities politikoje e, į e, tas priemonės, į tuos veiksmus, kurie leistų jums pakeisti tą tikrovę, kurioje gyvenate. Visoje mm, Europoje matome tokių pastangų, e, e, yra e, daug vietos veiklai piliečių visuomenės organizacijoms, asociacijoms visoje Europos Sąjungoje ir svarbu, kad dirbtume drauge. Todėl dar kartą dėkoju Jums, kad atvykote. E, tikrai mūsų širdise ir protuose jūs išliksite, išliks tai, ką jūs pasakėte. Ir mes iš tikrųjų perduosime jūsų mintis kitoms institucijoms, su kuriomis mes dirbame, kad galėtume užtikrinti, jog ateities ES politika, kiek tai yra įmanoma, europinių lygmenių atsižvelgtų į tas problemas, kurias jūs pristatėte mums. Jūs taip pat turbūt žinote, nežinau kiek jūs galite pasinaudoti, bet e, nemažai yra jau padaryta. Europos komisija sureagavo į parlamento raginimą ir tikriausiai žinote, kad e, daroma kiek, kiek galima, kiek įmanoma daugiau būsto politikos rytyje. Ir galų gale viskas e, priklausys nuo to, kokios apimties bus ES biudžetas. Galima daug apie jį kalbėti, bet e, iš tiesų tai e, tik tai vienas procentas nuo to, kas e, ES pagaminama per metus, tai vienas procentas nuo BVP. Tad e, ne tik vyriausybės veiksmai čia lemia, bet taip pat ir tai, ką jūs darote ir mes turime dirbti draugė, tai tikrai būtų naudinga. E, nebent, e, ponė Dėly, dar norit ką pasakyti, tuo tada ir baigtume. Noriu padėkoti Jums už tai, kad atkreipėte dėmesį tai, kas yra labai skubu, aktualu, kas skubiai spręsna. Jūs kalbėjote apie um, kelis dalykus ir būtent visų pirma tas noras panaudoti Europinių fondų lėšas, kad tai būtų skirta jums tiesiogiai, kad galėtumėt įgyveninti projektus. Tai pirmas dalykas. Taigi, kaip išikta deputacija deputatė, galiu pasakyti, kad mūsų Europos parlamento narių pareiga visų pirma tos prioritetus įtraukti į darbo atverkę. Aišku, kad. Mm, kaip e, komisarė pasakė, nuo sausio mėnesio e, bus ta darbo tvarkė mm, gyvendinama ir labai svarbu, kad būtų tęsiamas tas bendarbiavimas, kad būtų galima toliau su jomis dirbti kartu, kad sanglaudos politika duotų naudoto, naudos visiems ir kad uh, kartą ir visiems laikams būtų realiai sumažinti e, visi tie skirtumai, kad būtų realiai įveiktas tas skurdas. Jūs galite tikrai pasikliauti mumis, mes e, aktyviai e, remsime ir, ir sieksime, kad tai būtų darbo atvarkė. Ačiū, pana Dėly, aš taip pat norėčiau pakviesti jūs, jeigu turite kažką tai raštu parengto, galite puikiai mums palikti. Dar jūs norėjote kažką pasakyti? Prašom. Oui, bonjour. Euh, voilà, donc je... Rais. Labadiena, aš esu Farid Berais. Esu kickbokso asociacijos e, treneris ir e, pirmininkas. Taigi, sportos ryčiai priklausau. Mes pasižymėjome visą tai, ką jūs sakėte ir išvyksime iš čia tikrai sužinoję daug daugiau apie ES. Tačiau čia vėlgi mes čia atvykome su savo klausimais. Mes turime asociaciją, kurią reglamentuoja 1901 metų įstatymas dėl asociacijų. Ir ko gero, tie įstatymai ne visur yra vienodi, kitose ES valstybėse nėra jie vienodi. Taigi veikimas asociacijų vėlgi skiriasi kitose šalise. Dar kol kas apie, prie to neprijome, apie tai nekalbėjome, tačiau norėjau pakalbėti apie savanorius. Aš uh, Esu treneris savanoris, visuomeniškų pagrindų dirbu. Kartu su komunomis, komunomis, regionais, departamentais bandome gauti paramos veiklai finansuoti. Ir mes esame kaip ir ta tarpinė zona tarp tų, kurie dar mokosi ir tarp tų, kurie jau darbo sferai priklauso. Bandome dirbti, tarpininkauti tarp šių dviejų sferų. Net ir 2005 metais mes e, bandėme nuraminti įtampą ir tikrai buvome tose karštose sezonuose, tačiau nepasidavėme. Mums sakoma, kad e, dirbti bus sunkiau ir sunkiau, bet esame kantrus. Tikrai kantriai dirbame, tačiau visa ši karštinė, beprotybė, kuri apima tikriausiai visus Europos jaunuolius. Mes dirbame su jais. Mes bandome jiems padėti išlėti energiją kitur, pavyzdžiui, sporte ir galiu pasakyti, kad visą, visą tą susikaupusią energiją tikrai sunku bus išlėti ir mums kažkur tai ją padėti. Labai ačiū Jums, kad mus priemėte, tikrai nepaprastai dėkingi esame už tai. Bandysime renkti bendrus projektus, tarptautinius projektus, pavyzdžiui, su futbolo klubais Belgijoje, Vokietijoje, Anglijoje ar kitur bandysime renkti. Bandysime pasižiūrėti, kaip galima būtų bendradarbiauti sporto srityje. Labai gaila, bet tas savanoriškumo principas ne visur egzistuoja. Manau, kad ne visur tikrai yra to. Jeigu atsakymų galime gauti Europos lygiu, būtų puiku. Puiku būtų, jeigu aš dabar grįžęs į klišį su buvo, galėčiau pasakyti savo vaikams, kad e, štai Europa mums padės. Tokiu atveju tai tikrai būtų žingsnis į priekį. Manau, kad iš to laimės visi. Aš čia nieko nesistengiu kažkam tai parduoti, tačiau manau, kad tokiu atveju tikrai galima būtų daug įtampos nuraminti. Galiu pasakyti, kad e, pamatavus temperatūrą ten, kur karšta, uh, ta temperatūra yra tikrai, tikrai didelė ir situacija yra tikrai įtempta. Ačiū Jums. E, dėkui, e, labai glaustai norėčiau užbaigdama posėdį e, Jums pasakyti štai kokį dalyką. Žinoma, daug dalykų europinių lygių yra daroma, bet taip pat daug dalykų turi būti daromi vietos lygių E, Europa ateinančiais metais jauniems žmonėms e, dirbs pasiremdama tą darbo tvarkę, kurią patekė Europos komisija, kurią pritarė Europos parlamentas e, ir kurią įgyvendins valstybės narės ir viena iš veiklos ryčių yra būtent jaunų E, žmonių e, veikla. Dėl biudžeto kitiems metams, nors sprendimų galutinių dar nėra, bet e, projektai skirti jauniems žmonėms yra mūsų darbo tvarkės vieni iš svarbiausių punktų. Aš raginu Jūs gauti apie tai daugiau informacijos. E, galite tai padaryti per savo parlamentarus, galime padėti jums susirasti kontaktus komisijoje, išsiaiškinti, kokie projektai egzistuoja tame tarpe ir sporto veiklai paremti, iš kurių jūs galėtume gauti naudos ir galbūt nežinote kol kas, kaip tai padaryti. E, galbūt jūs galėtume suformuluoti savo lūkesčius poniai dėliai ir galbūt ir Europos parlamente galėtumėte surasti informacijos, kuri tiesiogiai būtų jum pravarti, informacijos apie tai, ką Europa daro jauniems žmonėms. O e, ateityje žmonė, e, jauni žmonės e, bus Europos politikos vienas iš svarbiausių adresatų mūsų strategijoje. Mm, bet dėl konkrečių dalykų palaikykime e, kontaktus, bet galbūt e, ponė Dėlį e, norėtų dar ką nors trumpai pasakyti. Norėjau tik tai papildyti, ponė pirmininkė. Kiti metai yra savanoriškumo metai. Tai būtų puikia proga e, savo patirtimi pasidalinti. Manau, kad tikrai galima būtų suorganizuoti susitikimų, galima būtų pasižiūrėti biudžete konkrečiai, ką galime būtų padaryti, kad finansuotume jaunimo projektus. Meeting, like Noriu užbaigti posėdį. Dar kartą dėkoju Jums. Nors e, parlamentarų nedaug, e, manau, kad tikrai jaučiate, jog visa širdimi esame su Jumis, linkime geriausios kloties ir palaikykime ryšius. O dabar.